ieškoti kažko daugiau, negu tai numatyti Europos teisės aktus ir komisija tai tikrai ketina laikytis Europinės teisės. Ačiū. Komisarė. Patikėkite, jeigu leiste man šitą pridurti, aš taip pat atstovauju ekskomunistinį valstybį. Aš puikiai suprantu padėtį, man susidaro įspūdis, kad esame tam tikrų panašumų ir į mano šalies situaciją, situaciją Rumunijoje. Tačiau dabar norėčiau baigti šią diskusiją ir kitas darbo tvarkės punktas yra pasaulio banko energetikos strategija. Pranešėjas. Pranešėjas, tai yra ponia Keller, penkias minutės jai. šiandienai daugiau kaip penki milijonai e, penki milijardai žmonių e, negali naudotis pastovę elektros energiją tačiau tai yra e, būtina prielaida norint panaikinti skurdą kuriam šie žmonės gyvena būtent elektros energija turėtų būti visuotinai ir patikimai prieinama E, nes tik tokiu būdu galima e, šiek tiek sušvelninti atotrukį tarp miestų ir kaimų ir taip pat elektros energija turi būti įperkama e, patikimas, e, tvarus e, elektros energijos tiekimas yra labai svarbus. Ir, svarb, ir e, be abejo geriausias būdas tai užtikrinti būtų decentralizuotas atsinaujančių šaltinių panaudojimas. Tačiau energetikos saugumas yra ne tik tai susijęs su atsinaujančiais šaltiniais. Mes turime turėti omeny ir kitus procesus, tokius kaip aplinkos skurdinimas, klimato kaita, žmogaus veikatos klausimai, galų galę skurdas. Šių problemų negalima išspręsti naudojantis vien tik tai iškastiniu kūru kurų, kadangi iškasnis kuras iš tikrųjų daro labai blogą poveikį tiek žmogus sveikatai, tiek klimatui, tiek aplinkai. Kita vertus, klimato uh, kaita vėlgi daugiausiai žalos padaro tiems, kas gyvena skurde. Uh, iškastinis kuras uh, e, salgo taršą, kuri kenkia tiek aplinkai, tiek žmogus sveikatai, galų gal šis kuras yra brangus ir kainos dar labiau auga, kai mažėja dujų bei naftos atsargos. Iškastinis kuras uh, E, sąlygoja vėl centralizuotą nelankstų energijos paskirstimą mechanizmą. Mes turime daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems šaltiniam, mes turime padėti besivyzančiam valstybėm e, peršokti tą mūsų destruktyvų, iškasnių kūrų pagristą energetikos vystimo kelią ir iš karto perėti prie pažangesnių šaltinių, naudojantis šaltiniais, kurie niekada nepasibaigia ir kurių yra gausu daugelį besistančių valstybių. Tai yra vėjo energija, tai yra saulės energija. E, šitokią energetiką galima išvystyti mažais mastais, labai lokalizuotai. Ir būtent tokia decentralizuota energetika priklausytų žmonėm, taigi tai būtų savotiškai demokratinis e, aprūpinimo mechanizmas. Ir vis dėlto pasaulio bankas savo energetikos strategijų toliau e, stumia į priekį pirmiausiai e, iškastinio kūro e, naudojimą. Ir, e, neatsižvelgia į kitas e, prioritetinės e, energetikos rytis. E, Pasaulio bankas nepakankamai prižiūri, kaip yra naudojamas e, iškasinis kūras, e, yra tendencingai pateikiama informacija. Bankas ir toliau daug investuoja į anglimi varomas elektrinės, e, tokiu būdu stumdamas valstybės į priklausomybę nuo anglimi arba kitų iškasinių kūrų pagrįstą energetiką daugelį dešimtmečių priekį Pasaulio banko energinė politika kenčia nuo skaidrumo stokos ir šią politiką reikėtų iš tikrųjų keisti, e, nustatant aiškius reikalavimus, kad finansinė, finansinės tarpininkavimo institucijos e, turėtų dalyvauti daugia šalia finansavimo projektuose. 40 e, procentų visų lėšų, kurias pasaulio bankas skirsto, paskolų forma e, eina per tarpininkus ir daug paskolų eina į energetikos sektorių, pirmiausia, iškastinio kūro e, pramonę. E, kita vertus, nėra viešai prieinamas pasaulio banko informacijos dėl šitų subprojektinių investicijų. Todėl kartais labai sunku yra viską atrinkti, nes mes atsirėmėme iš tų finansinių tarpininkų tam tikras statomas sienas. E, kita strategija siūloma kryptis yra didžiulės e, hidroelektrinės, kas vėlgi yra destruktyvu, kadangi užtvindomi didžiuliai rajonai, žmonės yra nuvaromi nuo žemės ir greunama aplinka, tai nėra tvarus kelias. Tai kenkia ir žmonėms, ir aplinkai. E, anglies fiksavimas e, vėlgi nėra galtinė išeitis, kadangi CO2 laikinai yra paslėpęs po žemės, bet niekas nežino, kiek ilgai jis ten bus ir, ir kas su juo atsitiks e, ateityje. E, Niekas negali gamtuoti, kad po tūkstančio metų, pavyzdžiui, tas CO2 neįsiverš į paviršių. Tai yra savotiškas būrimas iš kavos tirščių. Ta pati galim pasakyti ir apie e, brandulinę energetiką. Vėlgi, urano e, gavyba e, sukuria daug CO2, taip pat niekas nežino, ką, kaip įspręsti atlikų problemą. Šita energetika taip pat nėra tvari, nėra, nėra suderinama su ekologinėmis vertybėmis. E, tačiau rezoliucijoje mes matome ir keletą pažangių minčių. Pavyzdžiui, yra kalbama apie tai, kad reikėtų daugiau atsinaujinčių energetikos šaltinių panaudoti kaimo vietovėse. E, taip pat reikėtų, e, kuriant, kuriant stambes elektrinės, remtis ekspertų nuomonę, pirmiausiai mokslininkų nuomonę. Na ir dar vienas dalykas yra technologijų perdavimas. Technologijų perdavimas iš tikrųjų E, nebūtinai reiškia, kad e, bus išlaikytos e, intelektinės nusavybės teisės. Intelektinės teisės nusavybė neturėtų užkirsti kelio, užtikrinti kad technologijos būtų prieinamos ir įperkamos kitoms valstybėms. Na, ir mes tikimės, kad šitą kryptimį iš tikrųjų reikėtų, reikėtų mums orientuoti mūsų diskusijas. Ar priimate pono Martin mėlyną kortelę? Prašome, 30 sekundžių jums congratulate you to what you have said. Labai ačiū. Aš tik norėčiau Jums padėkoti už tai, ką Jūs pasakėte, ačiū už ir Jūsų atliktą analizę. Turiu pasakyti štai, ką mes jau du dešimtmečius sprendžiame šias problemas. Ar Jūs atlikusi išsamesnę analizę galite uh, būti optimistė? Ar jūs iš tikrųjų manote, kad galų gale e, Pasaulio bankas dabar pasuko teisinga linkme? Pone Keller, taip, iš tikrųjų mes apie tai kalbame daugiau kaip du dešimtmečius ir aš tikiuosi, kad Pasaulio bankas pasinaudos šią diskusiją. Ko gero, e, mes visi Pastebėjome, kad strategija šiek tiek pasikeitė, kad daugiau dėmesio skiriama atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Vis dėlto dar to nepakanka, vis dar pernelik naudojamas iškastiniu kūru taip pat ir hidroenergija. Aš tikrai tikiuosi, kad Europos parlamentas aiškiai pasakys, kad mes norėtumėm, kad Europos energijos politika uh, atitiktų e, tokius tikslus kaip atsinaujantis energijos šaltiniai. Labai ačiū. Pone Keller, dabar suteikiu žodį Jums, komisarė Piebalks. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, aš labai aiškiai galiu pasisakyti. Visų pirma, noriu pasveikinti Pasaulio banko energetikos strategiją, nes e, Pasaulio bankui tenka labai didelis vaidmuo visame pasaulyje, taip pat sprendžiant ir šiuos klausimus. Pasaulio bankas prisideda ir prie visuomenės nuomonės formavimo bei įvairių strategijų kūrimo. Taigi aš manau, kad e, mes labai rimtai turėtumėm spręsti šios klausimus. Tuo pat metu turėtumėm nepamiršti ir dar keleto dalykų, reaguodami šią strategiją. Dar yra daug tokių namų ūkių, kurie neturi jokių energetikos šaltinių. Mes jau daugelį metų apie tai kalbame Tačiau kol kas dar šimtai milijonų žmonių dar neturi energijos, ypač netoli Saharos. Mes turime suprasti, koks didelis iššūkis mūsų laukia. Turime suvokti iššūkio mastą. Taip pat turime atsižvelgti ir į augimą kiekviena iš tų šalių kurios vystosi, turi didelį potencialą vystytis ir aišku, jiems reikia energijos. Visiškai pritariu poniai Keller. Reikia užtikrinti nuspėjamumą ir tvarumą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į klimato kaitą. Kaip žinia, šiuo metu energijos sektorius išskiria daug e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taip pat reikia galvoti ir apie iškastinį kūrą. Dar turime kovoti su tokiu iššūkiu kaip iškastinio kūro kainos tą iššūkį turėsime spręsti anksčiau ar vėliau, bet bet kokiu atveju tai susijęs su strategija. Taigi dėl visų šių priežasčių aš tikiuosi, kad parlamentas pastebės ir atsižvelgs ir į naująją žalėją knygą. Ten kalbama ir apie besivystančių šalių galimybės pasinaudoti atsinaunančių kūrų. Tai yra labai svarbi Europos uh, E, vystimosi politikos dalis. Jeigu to nepadarysime, tai labai sunku bus tikėtis, kad mes galėsime įtikinti Pasaulio banką ir kitus, kad būtent atsinaujinanti energija yra tas rytis, kuri nusipelno pagrindinių investicijų. Ir man atrodo, kad mes turime drąsiau investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius. Reikia ir atitinkamų finansinių priemonių. Norint įgyvendinti energetikos strategiją, reikės pakankamai daug priemonių. Atsinaujinančios energijos šaltiniai turėtų būti energijos, energetikos strategijos dalimi visose pasaulio šalise. mes iš tikrųjų galime tikėtis pokyčių tose šalise. Man atrodo, kad tos šalis turi daug, kad yra daug potencialo. Hidroenergija yra svarbi, bet atsižvelgus į atliktas analizę, e, reikia pastebėti, kad daug besivystančių šalių turi ir puikias galimybės hidroenergijos rytyje. Aš manau, kad mes turime parodyti tinkamą pavyzdį. Europos parlamentas galėtų pritarti žaliai knygai dėl vystimosi politikos ir man atrodo, kad tuomet mes galėtumėme įtikinti ir pasaulio banką, sutelkti daugiau dėmesio e, ties investicijomis į hidrojegainės. Reikėtų nustatyti šešius pagrindinius kriterijus dėl investicinių. Pasaulio bankas taip pat įsitraukia į diskusijas. Pasaulio bankas yra mūsų sąjungininkas, neturėtumėm jo bijoti, tačiau vis dėlto ES turėtų prisimti lyderio vaidmenį. Taip pat Norėčiau paminėti ir Europos investicijų banką. Kotonių susitarimas yra teisinis pagrindas e, Europos investicijų banko e, lėšų skirimui besivystančiam šalims. Tos lėšos sudaro 3,1 milijardo eurų. Kalbant apie energetikos sektorių, kol kas dar neegzistuoja jokie projektai iškastinio kūro srityje. Tikslas yra labai aiškus, o tai yra aplinkai palankių projektų finansavimas. Kalbant apie vidutinės e, trukmės laikotarpio peržiūrą, komisija jau pateikė pasiūlymą dėl papildomų dviejų milijardų uh, eurų laikotarpį nuo 2011 iki 2013 metų. Mes norėtumėm paremti Europos investicijų banko veiklą šioje srityje. Taigi pasiūlyme yra pabrėžiama, kad Europos investicijų banko taisyklėse turėtų būti nuostatos, kad tik tie projektai, kurie e, yra palankus aplinkai, turi socialinių privalumų, turėtų būti uh, remiami. Taigi aš manau, kad ES jau žengia keletą žingsnių teisinga linkme, tačiau aš manau, kad mes galime nuveikti ir dar daugiau, siekdami tapti lyderiais e, ir uh, diskutuodami apie šią pasaulio banko energetikos strategiją. Ačiū. Ačiū, komisarė. Dabar frakcijų vardu. Pirmiausia, APP vardu kalbės ponas Svensonas dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Šiandien taip vėlai mes kalbame apie labai svarbų klausimą. Kalbama apie tai, kad reikėtų sustabdyti finansavimą tiems projektams, kurie yra susijęs su iškastiniu kūru. Komisaras sakė, kad Pasaulio bankas labai sąmoningai e, suformavo būtent tokią energetikos strategiją. Aš manau, kad mes turėtumėm kalbėti ne vien tik apie taip vadinamąjį phasing out, bet ir apie phasing in, tam tikrą pereinamąjį laikotarpį. ES turė, turi galimybių konkrečiai padėti besivystančioms šalims Latino Amerikoje, Afrikoje bei Azijoje. Jau anksčiau buvo sakyta, tiksliau aš pats anksčiau kalbėjau apie tuos žmonės, kurie gyvena paprastose lušnelėse ar trobelėse. Milijonai žmonių miršta per nelik anksti dėl spinduliuotės. Taip pat ir dėl nuodingų dujų. Jeigu būtų naudojama saulės energija, tai būtų galima išvengti daug mirčių. Vietoj trašų taip pat būtų galima naudoti mėšlą. Reikėtų vengti ir miškų kirtimo, kai tai įmanoma. Taigi, reikia įvertinti galimybės kažką tai konkrečiai nuveikti. Šiandien mes kalbame apie alternatyvius energijos šaltinius, apie vėją ir saulės energiją. Taip, visą tai gera ir gražu. Tačiau man atrodo, kad tiesiog trūksta išvadų. Mes turime įvairių galimybių, ES neturi risnoti iš paskos, uh, mes turėtumėm daryti viską, kad e, būtų vengiama e, naudoti iškastinį kūrą. Ačiū. Arsenis képviselő úr. Socialistų frakcijos vardu ponas Arsenis pasisakys dabar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau padėkoti poniai Keller už puikų darbą rengiant šią ataskaitą. Uh, Visi, kurie su ją bendradarbiavo, suprato, kad pasaulio banko strategija nėra jau tokia tvari. Apie tai kalbėjo ir pane Keller. Iš tikrųjų yra daug didžiulių projektų, kurie nėra um, palankus aplinkai. Tačiau vis dar labai dažnai finansuojami tokie projektai, kurie nėra susijęs su atsinaujančiais energijos šaltiniais, kurie, tarkim, yra susiję su iškastiniu kūru. Tikras skandalas yra tas, kad pasaulio bankas nepagalvoja apie tai, kokį poveikį aplinkai turės tie projektai, kurie yra finansuojami iš pasaulio banko lėšų. Šiandien mes kalbame apie tokių projektų finansavimą, kurie yra susijęs su palimių uh, aliejumi. Man atrodo, kad tiesiog yra, kad pasaulio bankas e, e, nepaiso svarbių principų. Pasaulio bankas turėtų atlikti ir išsamų finansuojamų projektų vertinimą. Man atrodo, kad šiame pranešime yra siunčiamas labai aiškus signalas. Iš tikrųjų reikėtų, kad Pasaulio bankas imtųsi reformų savo viduje, vidinių reformų. Ačiū. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Gerins, liberalų ir demokratų frakcijos vardu dvi minutės. Pirmininkė, Pasaulio bankas pagal savo įgaliojimus turi prisidėti prie skurdo mažinimo besivyštančiose šalise, kurios projektus jis be paremtų. Visą laiką reikia laikytis tos, to pačio požiūrio, ar investuotume į sistemas vietoje, sveikato sistemą, švietimo sistemą, aplinkos mm, projektus. M, Visą laiką reikia galvoti apie jo svarbiausią prioritetą, būtent kovą su skurdu. O kalbant apie žodinį klausimą, apie kurį dabar ir kalbame, kuris išsako abejonės dėl e, anglies ir naftos projektų finansavimo, norėčiau pasakyti štai ką. Nuorodos į finansuojamus projektus turi apimti taip pat ir į pradinį įvertinimą. Reikia žinoti, ką mes vertiname. Šie kriterijai privalo būti integruoti iškart paskelbus apie projektą. Antra, politinis dialogas tarp Pasaulio banko ir jo partnerių turi susitelkti ties politinė valdysena ir ekonominė valdysena tiek susijusioje šalyje, tiek mm, kalbant apie skolintoje ten, kur įmanoma skatinti atsinaujinančius energijos šaltinius už protingą kainą, visą laiką reikia tai daryti. Ir ketvirtą norėčiau padėkoti komisarui Pybelgs už tai, kad sureagavo į vieną iš mūsų išsakytų e, būkštavimų. Europos investicijų bankas turi atsižvelgti į tuos komentarus, kuriuos jau išsakiau. Taigi tikiuosi, kad Pasaulio bankas atsižvelgs į šiuos prioritetus, taip pat ir EIB jau patvirtintus prioritetus, todėl kad 27 valstybės narės mūsų taip pat yra ir Pasaulio banko narės. Ir kaip po tokios negali sakyti, kad negalime įtakoti Pasaulio banko politikos. Mes turime visi kartu mm, dėti pastangas Pasaulio banke, turime užtikrinti, kad prasidėtų diskusijos, kurios mūsų manimų būtų naudingos, sprendžiant klausimus, kuriuos iškėlė ponia Keller. Ačiū už jūsų puikų darbą. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra. Kita kalbėtoja yra Marisa Matijas. Jai skiriamas 2,5 minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad vertinu kolegės darbą ir pritariu tam, kas jau buvo pasakyta. Norėčiau pateikti klausimą, kurio dar nieks nepateikė. Egzistuoja daug dokumentų, kurių dar nesame aptarę. Rezoliucija ir kiti dokumentai, kuriuose sakoma, kad Pasaulio bankas dažnai finansuoja nelabai sėkmingus projektus ir kad galbūt reikia keisti 2011 pasaulio banko energijos strategiją. Tai planuojama padaryti, bet nesame tikri, ar taip iš tikrųjų ir įvyks. Aišku, turime kalbėti apie skurdo mažinimą ir tam e, pasaulio bankas turi skirti lėšų, kad būtų kovojama su skurdus sėkmingai, reikia atsižvelgti ir į klimato kaitą. Iškastinis kuras ir toliau nulėmė Pasaulio banko energi, energetikos strategiją. Nežinau, ar, ar, ar taip ir toliau turėtų tęstis. Susidaro kartais įspūdis, kad Ir toliau Pasaulio bankas daugiausia finansuos iškasnio kūro projektus. Taigi labai daug klausimų turime išspręsti. Pasaulio bankas finansuoja ir mažo masto projektus. Ir kaip sakiau, reikia taip pat atsižvelgti į klimato kaitą. Taip pat yra ir kitų klausimų. Kodėl, pavyzdžiui, mes leidžiame tam mokančiajam nuspręsti, ar mes galime leisti šiam bankui apspręsti viso pasaulio energijos strategiją. Man atrodo, kad pasaulio energijos strategiją jau tokiu atveju reikia koordinuoti jungtinėse tautose? Kodėl norime primesti energijos strategiją kitom šalim, jeigu jom yra visai netinkama? Dabar žodis ponui Hans Pete Martin dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Aštuntajame dešimtmetyje, devinto dešimtmečio pradžioje, e, iš tikrųjų buvo labai aktualus toks klausimas, kaip pasaulio banko aplinkosauginis aklumas. Pasaulinis bankas pažadėjo reformuotis, tačiau reikėjo dar dešimtmečių, kol tai įvyko. bet e, tikrai yra nepateisinamų įvairių projektų finansavimas besivystančiose šalise, nes tiesiog tose neišsivyščiusiose šalise nesimato e, tų saulės energijos projektų, tarkim, ir vėjo jėgainių nesimato Kenijoje. Panašu, tiesiog, panašu, kad buvo tiesiog nukopijuota tai, kas vyksta ir Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų nieko neįvyko. Na ir tikriausiai neturėtumėm būti e, nustebę, jeigu trečiojo pasaulio šalių piliečiai sako, kad aš daugiau nenoriu gyventi Karibų jūros regione, aš noriu gyventi JAV. Mes neturime stebėtis, kad žmonės iš Magreb valstybių plūsta pas mus. Neturėtumėm stebėtis, mes turime suprasti milijonų žmonių radikalumą, nes jiems jau viso to gana. Reikia aiškiai pasakyti, kad toliau tai būti negali. Mes turime kalbėti žymiai garsesnių balsų, mes turime žymiai aiškiau pareikalauti Pasaulio banko imtis atitinkamų veiksmų. Kamgi reikalingi visi tie Europos parlamento komitetai, tokie kaip vystimosi ar AKR e, komitetas, jeigu tiesiog e, paskelbiami dokumentai ir viskas, o pati situacija, atsil... pačios diskusijos atsilieka nuo situacijos. Nevében való hozzászólások. Na kągi, ta nata. Uždarau pasisakymus politinių frakcijų vardu. Dabar e, kitokie pasakymai. Pirmasis kalbėtojas bus ponas Kičmarik. Pirmininkė, ponas ir ponai, šiandieną turbūt niekas negali ignoruoti energetikos svarbos besivystančiose valstybėse. Man dažnai tenka matyti, kaip žmonės tiesiog pribloškė energijos kainos Afrikoje. Šiandien visi turbūt suprantame, kokį vaidmenį vaidina pasaulio bankas besivystančiose valstybėse ir mes suprantam, kad tas vaidmonė visada yra pozityvus. E, mūsų politinė frakcija nusprendė balsuoti e, dėl dviejų dalių. Mes manome, kad pasaulio banko, rezoliucijos kita pasaulio bankui na, yra truputėlį kritiška, tačiau mes galbūt negalime tiesiogiai teisti pasaulio banko arba aiškinti, kokia energija yra švari ar nešvari. Pavyzdžiui, mūsų pačių valstybės narėse brandolinė energija irgi yra plačiai paplitus ir naudojama. E, kai kurios kitos valstybės priklauso nuo naftos ar dujų. Be abejo, šios valstybės turi mažinti emisijas ir uh, E, tai irgi kainuoja, tie kaštai nevienodai paskirstomi tarp valstybių narių, taigi mes turime labai atsargus būti e, aiškindami kitiems išorėje, kaip jiem reikia spręsti jų energetikos problemas. Tai be abejo mes turėtumėm e, remti mažų apimčių, vietinius, mažai emisijų sukuriančius projektus. E, tam, kad būtų išspręsta e, energetinės priklausomybės problema. Mes norėtumėm, kad pasaulio bankas daugiau investuotų į atsinaujinančius šaltinius ir e, skatintų energetinį efektyvumą, bet mes turime nepamiršti ir pagrindinio tikslo. Kitaip sakant, to masto, kuriuo būtent aprūpinimas energija gali padėti žmonėms spręsti skurdo problemas reikia daugelįpę požiūrių. Mes turime ir siekti, kad mažėtų emisijos ir kad būtų spręstos socialinės bei ekonominės e, problemos. Visą tai reikia turėti omeny, kada e, sprendžiami E, tokie nesiniai projektai ir e, dėl to reikia vertinti labai daug aspektų. E, Pons Piebalgas labai, labai teisingai pastebėjo, kad jau žalioje knygoje komisijos yra išdėstas mūsų požiūris iš šias investicijas ir mes, parlamentas, turėtumėm palaikyti šią knygą. Kągi toliau suteiksiu žodį Silvija Densukau. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. E, komisarė. Vienas kablelis keturi milijardo žmonių pasaulyje nėra aprūpinta elektros energija. Ir e, vertinant šios problemos mastą, uh, vargu ar realu tikėtis, kad bus įgyvendintas e, skurdo eliminavimo tikslas iki 2020 metų. Maždaug milijardas žmonių e, gyvena faktiškai antisanitariniam sąlygom, negali taip pat iki 2015 metų gali prireikti maždaug 0,4 e, procentų viso pasaulio BVP siekiant spręsti šias problemas. Tikslai, kurie keliami, siekiant aprūpinti besvystančių valstybių žmonės e, elektros energiją, susiduria su pirmiausiai e, elektros energijos perdavimo problemomis kaimo vietovėse, taip pat e, mažais plėtros pajėgumais na, ir galų galia problemų vadybos problema, taip pat projektų vadybos problema yra gana svarbi. Kaimo vietovėse e, elektros gamyba gali taip pat sukurti darbo vietų ir prisidėti prie ekonominio ir socialinio augimo. 2011 metais pasaulio banko, 2011 metų pasaulio banko ataskaita parodė, kad atsinaujinančios e, tvarios energijos gamyba gali padaryti didžiulį įtaką, e, užtikrinant e, energijos tiekimo saugumą. Pavyzdžiui, Indijoje buvo vienas iš gerų pavyzdžių ir e, tai prisidėjant prie to, kad krito naftos e, bei jos produktų kainos. Taigi pasaulio bankas gali padėti besivystančiam valstybėm, jisai turėtų palaikyti projektus, kurie pirmiausiai didina energetinį efektyvumą ir e, taip pat palaik, turi, turėtų palaikyti vietinį e, elektros energijos generavimą ir užtikrinti e, jungtis tarp skirtingų valstybių. gerbiamas komisare pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai iš tikrųjų už e, laiku savalaikį ir labai aktualų iškeltą klausimą. energetinis skurdas išlieka didžiulė problema o su juo susijusios problemos užkerta kelią skurdžiausiuose pasaulio regionuose gyvenantiems pagerinti savo gyvenimo kokybę suteikti galimybę užsidirbti bei apskritai prisidėti prie augimo ir produktyvumo didinimo tai yra vienas iš pagrindinių faktorių trukdančių bendram socialiniam ir ekonominiam vystymuisi ir neleidžiantis šiems regionams išbristi iš skurdo. kaip minėjo pranešėja statistika yra liūdna apie pusantro milijardo žmonių neturi jokio prieigimo prie elektros energijos o daugiau nei du su puse milijardo žmonių vis dar naudoja tradicinį iš biomasės gaunamą kurą. pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis dėl šio kuro naudojimo pasaulyje kasmet anksčiau laiko dėl kvėpavimo ligų miršta du milijonai žmonių. iki šiol buvusios pasaulio banko energetikos strategijos nedavė apčiuopiamų rezultatų be to parama iškastinio kuro naudojimui iki šiol išlieka didesnė nei atsinaujinantiems ar švarios energijos šaltiniams. didelės investicijos iki šiol yra teikiamos anglimi kūrenomoms gamykloms kas šias skurdžias šalis ir toliau daro priklausomas nuo labai teršiančio aplinką iškastinio kuro g dvidešimt lyderių priimtas susitarimas mažinti paramą ir finansavimą iškastinio kuro projektams kurie išvis neturėtų būti finansuojami po du tūkstančiai penkiolika metų yra teigiamas ir sveikintinas postūmis. taip pat naujojoje strategijoje būtina išsamiai įvertinti teikiamo finansavimo priežiūros ir kontrolės klausimą kad ši parama būtų naudojama tiems energijos projektams kurie gali duoti ilgalaikės naudos ir realiai prisidėtų prie šių regionų vystymo bei žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. ačiū. Köszönjük szépen, kedves képviselőtársak! Labai ačiū. Gerbiami parlamentarai, mes e, lietai, bet užtikrinti artėjame prie posėdžio pabaigos. Dabar liko spontaniški pasakymai. E, taigi, paskutinis pasakymas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui Piebalks. Jis anksčiau buvo už energetiką atsakingas komisaras. Na, o dabar e, jis gali daug nuveikti ir vystimosi srityje. ES netuk, ne tik turi mokėti pinigus pasaulio bankui, bet ir pati prisimti aktyvų vaidmenį. Tai yra didžiulis iššūkis. Teikiant vystimosi pagalbą galima būtų finansuoti ir mažas, bei vidutinės, taip pat ir šeiminės įmonės. Būtent e, labai daug e, mažų ir vidutinių įmonių atsiperka Dar vienas svarbus klausimas tai yra energetikos saugojimas, sandėliavimas. Tai irgi yra svarbus klausimas, kurėtų būti sprendžiamas ir vykdant vystomai bendradarbiavimą. Ačiū. Kaip višelių urat kėrėm. Ačiū dabar žodis Šaun Keli. Turbūt galima teikti, kad uh, tie, kas dar šiandien yra šioje salėje, turbūt irgi pasitelkia atsinaujinančios energijos šaltinius, galbūt saulės energiją, gal dieviškąją energiją. Diskusija labai įvairialypė, aišku, nieko stebėtina, nes tai yra uh, kontroversiškas klausimas. Uh, Komisija tikriausiai geriausiai žino, kur mes einame ir ką reikia daryti ateityje. Pirmą reikia pabrėžti, kad šios šalis yra besivystančiame pasaulyje. Jeigu jos turi e, iškastinio kūro išteklių, tai jos juos ir naudos. Klausimas, ar mes jas finansuosime ar ne. Aišku, Europoje, atsižvelgiant į Kyoto, Kankūną ir taip toliau, norime mm, prastumti, taip sakant, tą atsinaujinančią darbo tvarkę ir tai yra visai gerai. Ponas Martinas yra teisus viena prasme, mums reikia kalbėti garsiau ir daryti spaudimą pasaulio bankui, kad jisai daugiau finansuotų atsinaujinančio, atsinaujinančios energijos e, projektų. Köszönjük szépen e, képviselő Ačiū. Galiausiai žodis komisarui Piebalgs. Manau, labai svarbu diskutuoti šį klausimą, net ir taip vėlai. Kadangi, manau, Pasaulio banko energijos strategija yra galimybė, galimybė reaguoti į energijos iššūkius. Jei pažvelgtume į tai, ką sako Tarptautinė energijos agentūra apie e, iš atsinaujinančius energijos šaltinius, apie energijos skurdą, matome, kad iš, iššūkiai tikrai dideli, bet Pasaulio bankas kartu su mumis galėtų padaryti reikiamus pokyčius. Pažvelkime į mūsų pačių istoriją prieš keletą metų. Tie atsinaujinančios energijos uždaviniai atrodė neįmanomi. Net ir e, prisimenant labai kuklų 18 procentų tikslą. Dabar tačiau atrodo, kad einame teisinga kryptimi. Tačiau reikia drąsos, kad sureaguotume į iššūkius. Pasaulio bankas yra labai atviras, bus pasaulio banko savaitė Vašingtonė, ten taip pat galėtume išsakyti tas naujas mintis. Ir tai taip pat suteiktų daugiau drąsos pasaulio bankui. Taigi tam tikrą prasme, manau, kad mes išliktume atviri ir pateiktume šias toli siekiančias idėjas pasaulio bankui. Tačiau svarbiausia apsispręsti, kurgi reikia pradėti. Manau, kad turėtume vis dėlto galvoti apie prieigą prie energijos, nes tai reiškia ne tik tai, kad yra ta prieiga, bet taip pat, kad ji yra tvari ir veiksminga pastaros, pastaruoju metu iškyla tendencijos e, tose šalise, su kuriomis dirbame, kad juose vyksta labai greita urbanizacija. Tokiu būdu keičiasi vis, visas energijos suvartojimo modelis. Energijos veiksmingumas e, taip pat turėtų būti įtrauktas į šią strategiją, tačiau svarbiausia, reikia būti tvirtiems. Turime uh, numatytus 200 milijonų eurų, eurų šioms, šioms energijos priemonėms. Taip pat reikia numatyti ilgalaikius planus, nes man atrodo, kad Europos prekinis ženklas turėtų būti atsinaujinantis energijos šaltiniai. Ir kartu su Pasaulio banku galėtume nuveikti kai ką svarbaus, ne tik kalbant apie energijos tiekimą, bet ir kovojant su klimato kaita. Ačiū. Ačiū komisarui. Ir galiausiai vengriškai pasakysiu, kad